Uh, good morning, colleagues. Good morning, Mr. Brons. I think. Gerbiami kolegos, ponas Bronsai, man atrodo, kad mes esame vieninteliai pradedantis darbą 9 valandą. <laughs> Okay, can I ask everybody to take their seats? Gerbiami kolegos, susėskite, nes norime pradėti darbus. Pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas 23. Naujos psichoaktyviosios medžiagos ir e, su termino narkotika apibrieštimi susijusios būtiniausios nuostatos dėl nusikalstamų veikų, sudėties požymių ir bausmių neteisėtos priekybos narkotikais rytyje pranešėjai ponas Protasevič iš EPP ir ponė Teresa Jimenez Beresil Barrio. Ponas Protasevičius dar netvyko, o jo pranešimą pristatys ponas Lyzekas. E, pirmą kartą komisija pristatė savo pasiūlymą dar lapkričio mėnesį, dabar yra parengti pranešimų projektai. Tai iš karto ir norėčiau e, paprašyti poną Lyseką pristatyti pono Protasevičiaus pranešimą. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, pono Protasevičiaus vardu norėčiau atsiprašyti, e, kad jis negali dalyvauti posėdyje Atrodo, kad e, jis turi e, dalyvauti kitame renginyje, kuriame bus kalbama apie kandidatus į Europos parlamentą. Taigi, ponas Protastevičius šiandieną yra vis dar Varšuvoje. Taip pat man labai malonu šiandieną kalbėti pirmą kartą lybę komitete. Ir pristatysiu joms pastabas, kurias parengė ponas Protasevičius. E, iš esmės yra sveikinamas e, komisijos pasiūlymas e, reglamentui, nes iš bendrosios rinkos bus galima pašalinti pačias pavojingiausias psichoaktyves medžiagas. Mes puikiai žinome, psichoaktyviosios medžiagos yra naujas reiškinys kai kuriuose šalyse, bet matome, kad jų e, naudojimas yra vis aktualesnė problema. Kai kurios iš jų medžiagų e, kelia labai didelių problemų sveikatai. Pranešėjas laikosi nuomonės, kad šis pranešimas e, padės sumažinti tokių medžiagų keliamą pavojų, taip pat ir mirčių atvejų skaičių akcentuojama tai, kad e, reikalinga, e, reikalingas greitesnis sprendimų prieimimas, taip pat ir niuansuotas rizikos klasifikavimas. Tai e, sukurtų pridėtinę šio reglamento vertę. Kalbant apie pačių pavojingiausių medžiagų pašalimą iš rinkos, procesas yra ilgas, todėl reikalingos tokios priemonės, kurios būtų efektyvios, o mūsų piliečiams būtų užtikrintos pačios geriausios E, sveikatos priemonės. Šiuo metu Europoje yra naudojama apie 300 psichoaktyvių medžiagų ir e, kas savaitę valstybėse narėse gaunama informacija apie naują psichoaktyvę medžiagą. E, šios medžiagos yra klasifikuojamos pagal riziką Tokiu būdu yra išskiriamos mažos rizikos, vidutinės rizikos ir didelės rizikos psichoaktyvios medžiagos. Šis reglamentas tik tai papildys tas sprendimus, kurie egzistuoja nacionaliniu lygmeniu ir sako, kad dar reikėtų e, pasitikslinti dėl pačių apibrieščių, kas yra mažos rizikos ir vidutinės rizikos psichoktyvos medžiagos. Šiuo metu E, pranešėjas laikosi nuomonės, kad valstybėms narėms e, turėtų būti suteikta galimybė taikyti tam tikrus apribojimus dėl mažos rizikos medžiagų, jeigu, tarkim, tos medžiagos sukelia tam tikrą e, riziką jų teritorijoje. 12 straipsnis. Ten yra kalbama apie tokias mažos rizikos medžiagas, kad jos galėtų būti pašalintos iš rinkos ir nepatektų į vartotojų rankas. Rizika bus kontroliuojama o medžiagų panaudojimas būtų kontroliuojamas, kad būtų jas galima naudoti tik tai medicinos rytyje arba pramonėje. E, ponas Protasevičius sako, kad valstybės narės galėtų imtis griežtesnių priemonių, jeigu to pageidauja šioje srityje. Be to, e, sako, kad sveikintinas dalykas yra 12 e, mėnesių apribojimas kuris galėtų būti taikomas tokioms medžiagoms, e, kurios dabar yra rinkoje. Jeigu, tarkim, vienoje valstybėje narėje e, psichoaktyvi medžiaga sukelia problemų, ji gali būti pašalinta iš bendrosios rinkos. Gali būti tokiai medžiagai taikoma visų pirma taikomos laikino pribojimo priemonės ir galiausiai pašalinimas iš rinkos. Ponas Protasevičius sako, kad labai svarbu užtikrinti, kad tokios medžiagos nepatektų atgal į rinką, todėl savo pranešimu sako, kad reikėtų pratesti tą laikiną draudimą prekiauti e, tokią medžiagą dar 12 mėnesių. jeigu, tarkim, tos medžiagos įvertinimas e, užtruktų ilgiau negu norėtas iš pradžių. Pranešėjas savo pranešime pabrėžia, kad reikia e, keistis e, prieina esama informacija tarp valstybių narių, taip ir tarp EMCCDE. Taip pat reikia atsižvelgti į pavojus, kurios kelia medžiagos, bet ir jų, pavyzdžiui, mišiniai arba, pavyzdžiui, e, kokio, koks į tą pavojų, kuris e, atsiranda suvartojus tokias medžiagas kartu su kitomis, pavyzdžiui, kofeinu. Sakoma, kad e, reikia daugiau ir geriau rinkti informaciją apie tokias medžiagas. Jeigu ir tokią informaciją gali pateikti visi, kurie dirba arba pastebi tokių medžiagų neigiamą poveikį. Pranešėjas taip pat sako, kad taikant biudžeto taupimo priemonės, mes turime rasti papildomų finansinių išteklių, kad šis reglamentas tinkamai funkcionuotų. Ir tokios lėšos turėtų būti skiriamos ne tik tai ES, bet ir nacionalinių lygmenių. Pranešėjas aki, žin, nori ir toliau bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais ir su kitais suinteresuotais asmenimis, kad e, Europos parlamento pozicija šio reglamento atžvilgių būtų patvirtinta kuo galima greičiau. Ačiū Jums už pirmą kalbą Lybe komitete. Toliau e, žodis ponai Berijo. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos nariui už pateiktą pasiūlymą, už, e, tarybos, už pagri, tarybos pagrindų sprendimo e, išplėtimą. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Protasevič, kuris yra pranešėjas tą pačią temą. Mes apsikeitėme nuomonėmis dėl kontroliuojamų narkotikų ir naujų psichoaktyvių medžiagų. Labai svarbu asmenų sveikata ir saugumas. Ir tai, nes narkotikai paveikia ir smegenų veiklą, ir turi poveikį asmenų elgesiui. Mes e, dirbome su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsienos centru ir su valstybėmis narėmis ir komisija ir taryba. Ir dėl šio bendradarbiavimo dabar Europos e, Sąjungoje yra teikiama informacija apie naujas narkotinės medžiagas ir tos e, naujos medžiagos kelia didelį susirūpinimą labai sudėtinga kovoti su šių narkotinių medžiagų platinimu, kadangi atsiranda naujos rinkos ir šios medžiagos yra platinamos e, kitokiais, naujais būdais. Ir tie, kurie pardavinėja, suranda naujus e, platinimo kanalus Taip pat keičiama šių medžiagų molekulinė struktūra ir tokiu būdu apeinami įstatymai. Bet poveikis galutiniam vartotojui yra toks pats. Dėl tokio šių medžiagų dviejopo pobūdžio labai lengva apeiti įstatymus ir daug lengviau jais priekiauti nei tradiciniais narkotikais. Ir labai svarbu kovoti su, su tokiu medžiagų platinimu, nes jos kelia didelę riziką. Dėl šešto pakeitimo valstybės narės turi pateikti informaciją komisijai dėl tam tikrų sudedamųjų e, šių psichoktyvių medžiagų dalių. Taip pat labai svarbu žinoti ir kainą ir ištirti sudėti šių sulaikytų narkotinių medžiagų. Atsiranda įvairiausia rizika ir Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro nuomonė šios medžiagos kelia didelę riziką ir tuomet jas reikia pašalinti iš rinkos arba bent laikinai 12 mėnesių sustabdyti prekybą jomis. Teisinės sankcijos gali būti taikomos visose valstybėse narėse tiems, kurie gamina naujas psichoktyves medžiagas, tačiau praktiškai nustatėme, kad daug valstybių narių gali taikyti šias baudas per mažiau nei 12 mėnesių, todėl trečiame pakeitime siūloma, kad valstybės narės privalėtų taikyti e, pagrindų direktyvos nuostatas kuo greičiau bent jau per 12 mėnesių. Priešingo atveju gaminantieji šias medžiagas dar turės vienerius metus šių medžiagų gamybai ir nebus baudžiami. Kartais psichoktyvių medžiagų vartojimo simptomai atsiranda tuo met, kai tos medžiagos yra vartojamos kartu su registruotomis medžiagomis arba narkotikais. Ir būtų gerai tai nurodyti. Direktyvoje E, laikymas, tokių medžiagų laikymas e, nelaikomas nusikaltimo tiek. Pirmiausia, išklausysime komisiją ir pirmininkančią valstybę, o paskui stieksime žodį komiteto nariams. Komisija pirmiausia, ponia Spinant. Dėkoju, ponė pirmininkė. Komisijos vardu visų pirma norėčiau pasveikinti abu pranaš, pranešėjus, pona Protaševič ir ponė Jimenės, už konstruktyvius ir solidžius pranešimų pro, projektus, kuriuos jie pateikė. Abiejose labai gerai atspindima naujųjų psichoaktyviųjų medžiagų problema. Visa įvairovė ir sudėtingumas e, šios problemos ir tas problemas keliami iššūkiai. Kalbame apie rinką, kuri labai sudėtinga, naujos medžiagos atsiranda kiekvieną savaitę, labai greit sklinda ir kelia įvairiausių grėsmių. Abu pranešimų projektai akcentuoja ir siekia toliau sustiprinti mūsų pasiūlymų pridėtinę vertę. Turiu čia galvoje tai, kad tie pranešimai e, įgalintų daug veiksmingiau veikti, kovojant su naujomis medžiagomis, greičiau įvesti ribojimus, panaudojant laikinasias priemonės, bet taip pat e, užtikrinant greitesnį sprendimų prieimimą e, kad galima būtų greičiau priimti priemonės nacionalinių lygmenių prieš naujasias psichoaktyviasias medžiagas. Pranešėjų teikiami pakeitimai aiškiai eina tą pačią linkmę ir sustiprina pasiūlymo pridėtinę vertę. Taip pat reikia pasakyti, kad siekiama e, sustiprinti komisijos požiūrį, siūlant proporcingesnį veikimo būdą. Tai gerai, komisija numatė labiau niuansuotą požiūrį, kur veiksmai dėl naujųjų medžiagų priklausys ir bus proporcingi medžiagų keliamam rizikos lygmeniui, nes mes galvojame, kad baudžiamąją teisę turėtų būti reglamentuojamos tik pačias rizikingiausias medžiagos, tuo tarpu kitos turėtų būti reglamentuojamos administracinė teisė. Tačiau e, reikia užtikrinti ir geresnę e, teisėtą tų medžiagų panaudojimą, nes kai kurios iš jų e, gali būti naudingai vaistų gamybai, chemijos pramonėje, aukštųjų technologijų srityje. Ir sunku net pasakyti, kiek daugiau tokių teisėtų vartojimo būdų gali atsirasti ateityje. Tai naujos medžiagos, mes tik tai atliekame tų potencialių panaudojimo galimybių tyrimus. Taigi, reikia atlikti tinkamą poveikio įvertinimą ir e, pranešėjų pasiūlymai tuos tas nuostatas tik tai sustiprins. Taigi, sveikiname abu pranešimus, e, e, dėkojame už patobulinimus, kurie yra siūlomi ir, žinoma, dėrybose būsime pasiruošę apie tai kalbėti. Pavyzdžiui, galimybė valstybėms narėms e, žengti toliau negu ES lygmenių numatytos priemonės, kalbant apie pranešimų prieimimo grafiką. Linkime Jums ko geriausios sėkmės ir tikimės, kad sugebėsime užbaigti dėrybas pagal numatytą darbų grafiką. Pone Ratarchijai, pirmininkaujančias Graikijos vardu dabar. Labai dėkui visiems. Labas rytas. Dabar pabandysiu tęsti savo pasisakymą angliškai. E, Pirinkianti Graikija e, šiai temai e, skiria didelį dėmesį ir skirs darbo grupėje daug laiko. Tiek tiesėtvarkinėje, tiek ir sveikatos apsaugos pusė šiuose pranešimuose bus atidžiai išanalizuotas, kad būtų galima tinkamai elgtis su naujomis psichoaktyviosiamis medžiagomis. Diskusijos taryboje dėl reglamento prasidėjo 13 metų spalio mėnesį. E, pasiūlymo projektas e, buvo analizuotas trijuose posėdžiuose pirmininkaujant Lietuvai. E, o mūsų pirmininkaujant e, horizontaliojoje e, narkotikų grupėje e, tai buvo svarstyta sausio 9 dieną. Vasaro mėnesį ketiname skirti tris posėdžius šiai temai. Mes ketiname sustelti ties tokiomis problemomis. Pasiūlymo teisinis pagrindas reikia pasirinkti, ar e, ta teisinė bazė e, remsis e, vieningos rinkos ar sveikatos apsaugos dalykais. Taip pat e, sustelksime ties e, problemomis susijusiomis su informacijos surinkimu apie naujasias psichoaktyvesias medžiagas. Mes taip pat e, ketiname svarstyti galimybę valstybėms narėms taikyti griežtesnės priemonės negu siūlomas ES lygmenių. E, kaip matote, darbas jau yra pažengęs į priekį ir mes tikimės jūsų E, konstruktyvaus bendradarbiavimo, kad tas teisėkuros pasiūlymas savalaikiai būtų pateiktas. Tai, žinoma, bus visų ES piliečių labai. Dėkoju trumpai ir aiškiai. Aš turiu kalbėtojų sąrašą ir ponė Hed bus pirmoji. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti dviems pranešėjams už parengtą pranešimų projektą. Taip pat norėčiau paremti apskritai, kas yra rašoma abiejose pranešimuose. Ehm, šis reglamentas bus efektyvi priemonė kovojant su sintetiniu narkotiku ehm, prekybą ES, tad iš tiesų tokie pateikti e, komisijos pasiūlymai yra naudingi. Esu pateikusi e, pakeitimų pasiūlymų, kuriuos norėčiau dabar pristatyti. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie sąryšį tarp ES priemonių ir nacionalinių priemonių. Tai yra, ką nacionalinės valstybės, nacionalinės institucijos gali padaryti, tai yra kokių papildomų priemonių gali imtis, be tų, kurios jau egzistuoja ES lygmeniu. Taip pat norėčiau sužinoti, kokį, e, kaip būtų galima atsižvelgti į mano pateiktus pasiūlymus. Dėl 15 ir 16 pakeitimų pasiūlymo komisija, ar jūs galėtumėt na, į juos atsižvelgti ir ar jie nepakeistų visos jūsų siūlomos struktūros dėl psichoaktyvių medžiagų kategorijų. Toliau ponės Jimenis pasiūlymas. Ten yra kalbama apie deleguotųjų aktų procedūrą. E, iš esmės, Tai reiškia, kad komisija galės priimti sprendimą, kas yra nusikalstama veika ir kas ne. Šioje srityje aš išvelgiu Europos parlamento vaidmenį priemant tokius sprendimus. Nežinau, ar buvo konsultuotas iš šio klausimų su teisininkais, taigi norėčiau sužinoti pranešėjo nuomonę. Ačiū dabar žodis ponu, poniai Weber. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti komisiją pateikus pasiūlymą, e, kuris mano manimu yra reikalingas ir sveikintinas. Kalbant apie psichoaktyvės medžiagas ir jų rinką, ji išsiplėtė. Ir um, e, kiekvienais e, e, ir vis daugiau atliekama tyrimų šioje srityje. Norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už atliktą darbą, už bendradarbiavimą. Pasiūlymas yra geras, nes juo yra siekiama apsaugoti rinką. Ir sakoma, kad na, apribojimų priemonės bus pritaikytos tik tada, kai reikia. Tačiau norėčiau sužinoti, ar tikrai pats geriausias e, sprendimas yra pratesti draudimo prekiauti psichoktyviausiams medžiagomis laikotarpį iki E, bus atlikti atitinkami jų įvertinimai. Kai kurios e, formuluotės turėtų būti peržiūrėtos, kadangi Europos parlamentas ne vieną kartą pasakė, mes nenorime, kad vartotojai būtų kriminalizuojami. Atvirkščiai, vartotojams turi būti suteikta galimybė gydytis, kai reikia. Ir šiuo atžvilgiu galbūt reikėtų pateikti kai kuriuos pakeitimų pasiūlymus. pasirinktas geras požiūris. Tai yra valstybėms narėms yra suteikiama galimybė pačioms spręsti e, susidariusias problemas, nes e, mūsų valstybėse narėse yra susidariusi tokia situacija, kai nėra tarkim, aišku dėl pačių medžiagų naudojimo. Pavyzdžiui, visų pirma, buvo suteiktas leidimas prekiauti medžiagą, tačiau medžiaga buvo panaudota kitais tikslais ir dėl tos priežasties aš siūlyčiau suteikti kuo daugiau lankstumo valstybėms narėms priemant sprendimus dėl pačių medžiagų. Teisės aktas turi apsaugoti žmonės, tačiau viskas jame turi būti racionaliai E, suformuluota. Ir žinau, kad sveikintinas dalykas būtų pabaigti diskusijas dėl šio teisės akto iki e, dar šio parlamento kadencijos pabaigos. Ačiū. Dar norėčiau žodį suteikti poniu Šliuter. Thanks, uh... Ačiū ne visiškai esu įsitikinęs, kaip siejasi šis dokumentas ir ryč reglamento veikimas. Nes jeigu kreipiamasi dėl narkotinės medžiagos, tai tai yra neįtraukta į ryč. Ar šios medžiagos, šioms medžiagoms taikoma išimtis? kalbant apie ryč, nes pirmiausiai valstybė, reikia pranešti valstybei nariai, valstybė narė turi pranešti komisijai, po to atliekamas tyrimas. Dėl visų kitų cheminių medžiagų, mes, dėl kurių mes nesame įstikinę, nežinome, kaip jos veikia žmonės, tai nauja cheminė medžiaga pirmiausia turi būti užregistruojama ir jeigu ji turi tam tikrų cheminių medžiagų sudėtyje, tuomet reikia atlikti e, tyrimą ir iš tikrųjų įmonės tai turi daryti pačios iš pat pradžių. E, gal netaip supratau, ar taikoma išimtis šitoms medžiagoms lyginant su ryčiai, ar pirmai jos įtraukiamos į ryč. Nes jeigu yra tokia spraga dėl cheminių medžiagų teikimo į rinką, tai manau, kad šis reglamentas yra e, per daug leidžiantis. Mano nuomonė, tyrimus reikia padaryti prieš medžiagas pateikiant į rinką. Jeigu netaip supratau, tai sakykite, jeigu netaip supratau, tai pateiksiu pakeitimą, kad įmonė atliktų visus tyrimus, sumokėtų už juos, o po to bus priimamas sprendimas ir jeigu reikia, bus prašoma patikslinti informaciją. E, priešing, šiaip e, klausiausi pranešėjų, suprantu jų logiką ir neaišku, kaip komisija spręs, e, kurie atvejai turi būti kriminalizuojami, kurie ne, dėl mišinių. Pirmoje direktyvoje jos e, komis, e, nu, komisijos pasiūlymas 619. Ten yra apibrėžiami mišiniai, bet pranešėja įterpia tokią dalį, kurioje rašoma, jeigu tos medžiagos yra mišinių sudėtyje. Jeigu tai jau nurodyta, tai ar būtina teikti tokį pakeitimą? Gal komisija galėtų šį klausimą atsakyti. Taip pat svarstau apie cheminių medžiagų grupės. E, jaunimas e, suranda tam, atranda tam tikras cheminės medžiagas, pabando, po to mes uždraudžiame jas, jie pakeičia vieną kitą molekulę, iš, iš esmės funkcija lieka tokia pati ir ta medžiaga jau yra teisėta. Tai kaip mes galėtume sukurti tokią nuostatą, su kuria būtų galima e, daryti poveikį tam tikrų cheminių medžiagų grupėms. Tai yra toms cheminėms medžiagoms, kurios turi tas konkrečias funkcijas. Pavyzdžiui, kalbant apie kokainą arba kodeiną, šios medžiagos yra labai panašios, jų poveikis skirtingas bet užtenka pakeisti vieną molekulę vienoje ar kitoje medžiagoje. Gal galėtume apriepti kaip nors protingai tų cheminio medžiagų grupės, kad nebūtų lengva peiti įstatymų. O šiaip pritariu visiems pranešėjų pateiktiems pakeitimams. Ačiū. Ačiū. Matau. Li, ponas Lizekas dar norėtų kalbėti, pone Ponas Lyzekas išėjo, komisija. Ar galėtumėte atsakyti į pono konkrečius klausimus? Taip. E, atsakysiu į klausimus. Pone Jimenez. O pranešėjo nėra, bet dėl to klausimo, kurį man uždavėte dėl teisinių nuostatų. Tai ne mano patikti pakeitimai, juos pateikė kitas pranešėjas, bet galėčiau pasakyti štai ką. Mes kreipėmės į teisės tarnybą, prašėme išaiškinimų šio klausimo ir e, jų išaiškinimas bus pateiktas iki 28 dienos ir kitas pranešėjas galės patikslinti savo patiktą pakeitimą. Tuomet mes galėsime pateikti konkrečius atsakymus, rengdamiesi teisės tarnybos nuomonę. Tuomet galėsiu pateikti konkrečius atsakymus. O dėl ponios Weber. Dėl trečio, penkto ir šešto pakeitimų. Ten yra paminėtos valstybės narės, nes jos dažnai pačios priima sprendimus. Na, ne visus sprendimus, kartais e, sprendimai priimami ES lygmeniu ir mes įtraukėme pakeitimą, kuriame rašome, kad e, nenorime, kad galutinis vartotojas būtų baudžiamas už narkotinių medžiagų laikymą Ir jeigu nebus pritarta, mes dar padirbėsime prie tų nuostatų dėl ryč, dėl pastabų dėl ryč. Norėčiau paprašyti komisijos atsakyti šį klausimą. Tuomet gal galėtumėte paaiškinti, kaip tai dera su ryč, kuris dar vadinam, šis dokumentas dar vadinamas cheminio medžiagų direktyva. Dėkui, ponė Pirmininkė, ir ačiū už gerus ir esminius klausimus, kuriuos uždavė komiteto nariai. Pradėsiu nuo ponios Head klausimo apie valstybių narių galimybę lankščiai e, sieti ES lygmens priemonės su valstybių narių priemonėmis. Gera mintis. Noriu akcentuoti, kad pagal mūsų pasiūlymus, kaip ir šiandien, pagal dabartinės priemonės, tarybos sprendimas 307, pavyzdžiui, valstybės narės pačios sprendžia dėl didžiosios dalies medžiagų esančių rinkoje. Iš maždaug 300 medžiagų apie kurias valstybės narės nuo 1997 metų informavo, priemonės ES lygmenių buvo taikytos tik tai dešimčia atvejų. Tai buvo tik tais atvejais, kai buvo aiški rizika ES lygmenių. Ir mes manome, kad būtent valstybės narės yra geriausia vieta spręsti tas problemas, kurios kyla vietos ir nacionalinių lygmenių pagal mūsų pasiūlymus e, veiksmų ES lygmenių bus imamasi, kai tokia medžiaga bus aptikta keliuose valstybėse narėse ir tuomet, kai ji kels tik tai tam tikrą riziką. Dėl medžiagų, dėl kurių mes imamės veiksmų ir taikome pribojimus nacionalinių lygmenių, pagal mūsų pasiūlymus valstybės narės galės žengti toliau, jeigu jos jau taiko griežtesnės ribojimo priemonės arba nori jas pradėti taikyti tai medžiagai, kadangi nacionaliniu lygmeniu jie e, įvertina, įvardyja aukštesnį rizikos laipsnį, kadangi jaučia, kad tam tikros e, visuomenės grupės gali uh, patirti didesnį grėsmę. E, Jis suteikiami pakeitimai yra labai geri, nes jie paaiškina, kad jeigu kalbama apie vidutinės ir mažos rizikos medžiagas, tai valstybės narės galės imtis priemonių arba imtis griežtesnių priemonių negu kad ES lygių su sąlyga, kad jos pateiks informaciją per tam tikrą informavimo sistemą. Būtent taip e, turi būti veikiama vidaus rinkoje. Kalbant apie klausimą dėl REACH, tai labai geras klausimas. Trumpas atsakymas būtų toks. REACH neapima šių medžiagų. Arba jeigu ir apima tik tai išskirtiniais atvejais. Taip, pavyzdžiui, kaip yra su GBL kuri naudojama chemijos pramonėje, bet taip pat ir kasdienėme gyvenime. Than, uh, than tones, uh, Jūs žinote, kad um, kai kurios medžiagos pagal ryčį, ypač tos, kurios gaminamas mažesnėmis apimtimis, neturi būti registruojamos pagal ryčį. Uh, O NPM dauguma kaip tik tokių ir yra. Ir antra vertus, kai kalbam apie vartotojo patiriamą grėsmę, e, pavartojus tokių medžiagų, tai iš tikrųjų atsiranda tam tikra spraga neapimant tų medžiagų, bet mes norime sąsajas su REACH e, sustiprinti, įtraukiant Europos cheminių medžiagų agentūrą ir sustiprinant informacijos pateikimą apie tas medžiagas ir jų keliamą riziką. E, buvo klausima, ar e, ekonominės veiklos subjektai neturėtų patys įvertinti naujų medžiagų riziką prieš pateikiant jas į rinką. Pagal mūsų pasiūlymą e, mes e, nekuriame sistemas, kuri leistų pateikti tas naujasias medžiagas į rinką. E, eina kalba apie atvejus, kada tos medžiagas atsiranda rinkoje, dėl to pavyzdžiui, kad jos buvo naudojamas kitiems tikslams Tad mes e, tokios sistemos nekuriame, mes kuriame sistemą, kuri padėtų įvertinti tokių medžiagų riziką ir jas išimti iš rinkos. Na ir trumpai dėl ponios Weber minties. Ji labai svarbi. Iš tikrųjų, valstybė, valstybėms narėms reikia e, išlaikyti turimas sistemas dėl e, NPM kontrolės, o tokios sistemos egzistuoja, jos skiriasi ir tai, ką mes siūlome, turėtų tik tai papildyti jau dabar atliekamą veiklą, bet nepakeisti tų esamų sistemų. Pirminkė, norėčiau aš pereiti prie kitos temos dabar ir nenorėčiau pratesti mūsų diskusijos apie REACH. E, an, Antraip e, siūlyčiau dvi šalių pagrindų su komisija pasikalbėti. Pana Šliuter, jeigu e, pagal ketinimus ta medžiaga turi būti praryjama, tai kaip galima apeiti tada maisto pramonės reglamentus? E, Prarijimas yra tik vienas iš būdų, kaip tokia medžiaga gali būti vartojama. Yra ir daugybė kitų jų pavartojimo būdų. Reikalas tas, kad mes tengiamės kurti sistemą, kuris e, sistemiškai leistų įvertinti tokias medžiagas, jų riziką ir paskui išimti, jeigu yra reikalas, iš rinkos. Perėsime prie kito darbo turkės punkto, sako pirmininkė. Terminas, terminas pateikti pakeitimus 28 sausio. Dabar ponios Gomeš pranešimas ES ir Indonezijos pagrindų sustarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo su readmisija susijusiais klausimais. 16 gruodžio keitėmis nuomonėmis šią temą e, komisijos ir tarybos atstovai paaiškino, kodėl susitarimas skiriamas, skeliamas į dvi atskiras procedūras. Tad šiandien pirmiausia išklausysime ponios Gomes. Well, that... Šią savaitę AFET komitetas patvirtino pranešimą už kurį buvau aš atsakinga. Buvo kalbama apie ES ir Indonezijos partnerystės e, sutartį. Indonezija yra labai mums e, svarbi šalis, įsikūrusi Azijoje. E, šioje šalyje gyvena apie 240 milijonų gyventojų, tai yra jauna šalis, 40 e, procentų piliečių jaunesni nei 25 metai. Tai yra demokratinė valstybė, kur 90 procentų piliečių išpažįsta islamą ir e, ši šalis yra įsidėščiusi salinę, kurį sudaro apie 17 tūkstančių salų. Tai yra tranzitinė šalis. Azijos regione dauguma žmonių iš šio regiono nori pasiekti Australiją ir paprastai jie vyksta iš pietų Azijos, tačiau ne tik. Apskritai tai yra tranzitinė šalis, per kurią žmonės iš Azijos tengiasi pateikti į Australiją. Taigi minėtas partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas buvo pasirašytas 2009 metais ir dabar e, ratifikuotas visų valstybių narių. Pagal e, AFET komitete patvirtintą pranešimą Dabar jau Europos parlamentas turėtų jį palaiminti Ir tame susitarime 34 straipsnėje trečioje dalyje kalbama apie redmisiją. Reikia pasakyti, kad tai yra pirmoji Azijos šalis, su, kuri, su kuria ES pasirašo redmisijos sutartį, siekiant kontroliuoti ir užkirsti kelią nelegaliai migracijai. Na ir pabaigoje, aiškiai parašyta, kad e, yra laikomasi e, non-refulmo principo, taip pat ir kitų tarptautinių e, teisės aktų. Taip pat nustatoma ir pareiga Indonezijai priimti sugražinamus į šalį piliečius. Rengdama šį pranešimą Libe komitetui laikiausi nuomonės, kad reikėtų kreiptis į komisiją, kad pastaroji reguliariai informuotų Europos parlamentą, kas vyksta su redmisijos sutartim, sutartimi ir apskritai, kas vyksta su redmisijos sutartimis. Taip pat laikomės nuomonės, kad į susitarimą turėtų būti nutra, įtraukta ir sąlyga dėl susitarimo galiojimo suspendavimo, jeigu yra pažydžiamos pagrindinės teisės. Be to, manau, kad ateityje redmisijos sutartis su Indonezija turėtų būti. E, padaryta atskirų dokumentų, nes kol kas e, yra apsiribojama e, vien, vienu paragrafu partnerystės ir bendradarbiavimo sutartyje. Ir dar kartą kartuoju, tas redmisijos susitarimas būtų labai svarbus, kadangi e, Indonezija yra daugeliu imigrantų tik tai tranzitinė šalis. Taigi aš pasisakau už tai, kad ES ir Indonezijos redmisijos susitarimas būtų palaimintas Europos parlamente, tačiau labai svarbu, kad na, e, turėtų, turėtų būti deramasi dėl tinkamos admisijos staties tarp ES ir Indonezijos. Ačiū visų pirma suteiksiu žodį komisijai ir tarybos atstovams pastaboms, o tada suteiksiu galimybę pasisakyti komiteto nariams. Komisijos vardu ponas Koleman. Ačiū. Labadiena visiems. Pirmininkiai leidus. Aš norėčiau suteikti e, žodį savo kolegoms iš Europos išorės veiksmų tarnybos, kurie ir dalyvavo derantį su Indonezija, o tada aš jau galėsiu pakalbėti apie konkrečius dalykus susijusius ir admisiją. Pirmininkė, man toks variantas yra priimtinas, su sąlyga, kad abu kalbėsite trumpai. Ačiū pirmininkė, iš tiesų kalbėsiu trumpai. E, mūsų tarnyba sveikina tai, kad e, AFET komitete buvo priimtas sprendimas dėl pranešimo. Tikimės, kad e, lybė komitetas ir Europos parlamentas taip pat pritars parengtam pranešimui. Kaip pasakė pranešėja, e, visos ES šalis ratifikavo partnerystės ir bendarbiavimo sutartį, kuri turėtų įsigaliojyti tada, kai bus galiausiai priimtas sprendimas taryboje norėtumėm pabrėžti, kad partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis nėra redmisijos sutartis kaip po tokia. E, šioje sutartyje yra nuostata dėl redmisijos ir tai leidžia ateityje šalims dėrėtis dėl redmisijos sutarties. Partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis su Indonezija yra viena iš sutarčių, kurios, kurioje yra numatyta redmisijos nuostata. Uh, Tai yra labai svarbu. Ir laukiame, kad partnerystės ir bendrabiavimo sustarimas įsigaliotų, nes tokiu būdu būtų galima geriau bendradarbiauti su Indonezija, taip pat ir migracijos klausimais. Be to, mūsų dvišaliai e, santykiai ryšiai būtų perkelti į aukštesnį lygį. Ačiū dabar žodis ponui Kolmanui. Norėčiau papildyti kolegę. Norėčiau padėkoti pranešėjai už tokį toli žvelgiantį pranešimą. Mes taip pat e, pateikėme e, bendrasias rekomendacijas dėl redmisijos politikos, apie tai kalbama ir pranešime ir norėčiau tiesiog atkartoti e, tas pačias mintis, kur, kurias pasakė kolegė. Mes kalbame e, šiuo atveju partnerystės ir medarbiavimo sutartyje apie vieną redmisijos nuostatą, o ne apie visą teisį redmisijos susitarimą. Šiuo metu mes e, daug E, dėmesio skiriame redmisijos klausimui bendradarbiaudami su Indonezija apie Indonezijos piliečių redmisiją ir pranešėja pateikė e, rekomendaciją sudaryti tokį e, na, pilna teisė įsamų redmisijos susitarimą su Indonezija ir priemam tokį pasiūlymą domen, tačiau e, galima sakyti, kad kol kas į tokį pasiūlymą mes e, artimiausių laikų neketiname atsižvelgti, kadangi e, sugražinamų asmenų Indonezijos piliečių į Indoneziją skaičius tikrai yra nedidelis, o dėl tų tranzitinių migrantų e, dėja konkrečių skaičių negaliu pateikti, kadangi dauguma nelegalių migrantų per Indoneziją siekia pasiekti ne ES, bet Australiją. Taigi galima sakyti, kad Indonezijos piliečių keliamos nelegalios migracijos problemos yra tikrai nedidelio masto. Ar Graikijos, kaip pirmininkančių šalies atstovų, yra? Jeigu ne, tada ponas Bronsas norėtų pasisakyti. Prašome. Nedaug laiko. Užduotas klausimas. Suprantu, koks yra readmisijos sutarčių tikslas, kai kalbame apie trečiasią šalis. Bet e, neaišku, kodėl tai reikalinga piliečiams. Ar, kai kurios, ar yra kurie nors šalis, kurie nesutinka priimti grįžtančių savo piliečių? Okay, to... Norėčiau kreiptis į pranešėją, ponė Gomis, gal galėtumėte atsakyti klausimą ir pasakyti baigiamasias pastabas. Regis, kad reikia pripažinti piliečių tautybę ir Labai dažnai žmonės, kurie tranzitu važiuoja per Indoneziją, tai jie kartais nesiekia patekti į Europos Sąjungą, jų kelionės tikslas yra Australija. Yra ir tokių asmenų, kurie ne, neturi pilietybės ar kurių tautybė nėra nustatyta. gal norėtumėte baigiamasis pastabas pasakyti? Norėčiau pabrėžti, kad reikalingos dėrybos dėl to, kad būtų galima susitar, sudaryti šį susitarimą. Bet pirmą kartą yra nurodyta partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas su Pietryčio Azijos šalimi. Būtent Dėl šios priežasties parlamentas turėtų pritarti nedvėjodamas tam, nes e, visą teisė redmisijos sutartis gal dabar yra ir nereikalinga taip labai, bet ateityje tai gali būti reikalinga, nes, kaip žinome, krizės paprastai padaro didelį poveikį ne tik Azijos valstybėms, bet ir Europos Sąjungai. Tai yra svarbu. Ir jeigu Indonezija tam pritarė, tai turėtume ir mes pritarti. Ačiū. Ačiū Jums. Terminas, iki kada reikia pateikti pakeitimus, yra sausio 30 ir tik procedūriniai pakeitimai bus priimti, balsuosime vasario 12 arba 13 dieną. Baigėme svarstyti šį darbo tvarkės klausimą ir matau, kad kitas darbo tvarkės klausimas turėtų prad... E, būti svarstomas 11 valandą. Manau, kad ponė Somer yra viena iš pranešėjų, e, kitos asmens nėra, tai siūlyčiau daryti pertrauką iki 11 valandos. Susitikime 11. Colleagues, can I... Kolegos, norėčiau paprašyti visų atsisėsti. Toliau tęsime savo posėdį. Prašome e, diskutuoti nesalėje, jeigu to reikia. Kitas ir paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas yra bendra diskusija dėl pažangaus sienų valdymo dokumentų rinkinio. Ir mes turime du pranešimus, tai registruotų keliautojų programa, e, ponas Ensiu, toliau e, atvykimo ir išvykimo sistema, pranešėjas Omer ir reglamento 562 2006 dalinis keitimas dėl atvykimo ir išvykimo sistemos ir registruotų keliautojų programos naudojimo. E, paskutinės, paskutinės mūsų diskusijos vyko rugsėjo 17 dieną, kai pranešėjai pateikė darbinius dokumentus ir mes toliau keisimės nuomonėmis, o dabar paprašysiu pranešėjų pasisakyti. Ponas Enčių, pirmasis, prašau. Ačiū, pirmininkė. E, per paskutinius penkis mėnesius vyko diskusijos lybe komitete, vyko daug techninių susitikimų ir du vizitai vietoje, Amsterdamo Šipolio oro uoste e, vyko susitikimas ir kitas e, vizitas prie sienos Rusija. yra daug esminių klausimų susijusių su pirminiu pasiūlymu, pirminiais pasiūlymais, kuriuos vis dar reikia patikslinti. Mano nuomonė, proporcingumas, e, papildoma vertė ir e, dėl keliautojų registravimo e, tai dar reikia atlikti, tai nebuvo padaryta. E, komisija ėmėsi iniciatyvos, atsižvelgdama į rekomendacijas, e, siekiam atlikti tyrimą, kurio tikslas bus išnagrinėti du pasiūlymus, jų apsimokėjimą, e, kainą ir efektyvumą ir kitus praktinius klausimus. Mano nuomonė, E, šiuo tyrimu galima pasiekti tikslo tik tuo met, jeigu abi teisėkuros institucijos ir komisija e, priimtų sprendimą dėl taikymos ryties ir techninių sąlygų. Taigi, manome, kad Europos parlamento nariai taip pat e, galėtų būti stebėtojai vykstant procesui, kaip buvo paminėta komisijos nekarta. Parlamentas, kaip vienas, viena iš teisėkūros institucijų, turėtų įsitraukti į diskusiją ir turėtų dalyvauti dedant kitus tolimesnius žingsnius dėl šių dviejų pranešimų. E, techniniai dalykai gali turėti didelių teisinių pasiekmių. Ir todėl abi teisėkūros institucijos turi būti įtrauktos į šį darbą. Norėčiau taip pat pabrėžti, kad visiškai nepriimtina, kad komisija priėmė sprendimą organizuoti susitikimą, kuris yra skirtas taikymos ryties ir tikslų nustatymui ir Ir šis susitikimas vyks vasario, 5, vasario 7 dieną Strasbūrė ir tuo met dauguma narių negalės dalyvauti. Pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai. Baigė formuoti parlamento požiūrį dėl tikslų ir dėl taikymo srities. Kalbame apie e, tyrimą ir Mes manome, kad e, reikia atsižvelgti į e, mūsų darbą ir tai padaryti atliekant kitus procesinius veiksmus. E, pasiūlyme yra labai svarbių dalykų, pavyzdžiui, nustatytas um, RTP ir EES laikas dėl sienos kirtimo šios klausimus reikia iš naujo vertinti, dėl įvažiavimo ir išvažiavimo reikia atsižvelgti. Galimybių studija padės įvertinti valstybių narių pajėgumus, nustatyti įvažiavimą, išvažiavimą ir taip pat dėl įvairius techninius klausimus ir šiame šioje galimybių studijoje taip pat turi būti įvertinti biometriniai patikrinimai, kertant oro, jūrų ir sausumos sienas. Taip pat e, reikia įvertinti lauki, laukimo ir m, praleidimo laiką. Šiame, šioje galimybių studijoje turėtų būti nurodyta, ar E, reikia įvesti įvažiavimo ir išvažiavimo funkcijas, e, atsižvelgiant į duomenų apsaugos teisės aktus. Galimybių studijoje turi būti atlikta nauja išlaidų analizė iš, e, iš įva, į, atvykimo, išvykimo ir RTP klausimai turi būti įvertinti ir šiuo metu yra 25 procentai netitikimų, reikia atsižvelgti į finansinius apribojimus, taip pat reikia atsižvelgti į dėrybų dėl e, MMF rezultatus. Galiausiai galimybių studijoje turi būti apžvelgtas pagrindinių teisių klausimas, reikėtų atsižvelgti į biometrinių nuobenų naudojimą esu įsitikinęs, kad komisijos patikin, patikinimas, kad parlamento įsitraukimas į šį darbą bus vertinamas, kad bus atsižvelgta į tai ir kad bus imtasi konkrečių žingsnių. Ačiū uždėmesį. Dėkuoju. Dabar ponė Zomar. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu ir aš padėkoti poniui Enčiu už e, puikiai vykusi mūsų bendrą darbą. E, tema yra sudėtinga ir nuo mūsų paskutinės diskusijos nemažai įvyko pokyčių. Tikrai nesėdėjome rankų sudėję. Ir jei prisiminsite, tai 90 procentų dalyvavusių komiteto narių nebuvo patenkinti dokumentais, kurie sudaro pažangiųjų sienų paketą. Ir tai buvo ta priežasis, dėl kurio teko staptelėti ir pradėti iš naujo. Džiaugiuosi matydama šiandieną komisijos atstovus, taip pat turime regis ir tarybos žmonių, vadinasi, galėsime atsižvelgti į visų nuomonės. Taigi pažangiųjų sienų e, dokumentų paketas yra pakankamai techniškai sudėtingas. <clears throat> ir neišvengiamai tenka susitelti ties techninėmis detalėmis, ką ir padarė ponas Enčių ir aš pati. Spalio mėnesį panalizavome Amsterdamo Skipol oro uosto e, keliautojų registravimo programą e-gates Buvo labai įdomu pasižiūrėti ir pamatyti tuos praktinius iššūkius, kurie yra susijęs su automatizuota sienos kontrolė. E, gruodžio mėnesį buvom nuvykę į Suomiją prie Rusijos sienos nes e, kalba eina ne vien tik tai apie oro uostus, tiesą sakant, sausumos e, sienos kirtimo iššūkiai dar didesni. Ir e, kalbant apie Suomijos ir Rusijos pasienio punktą, tai per jį kiekvieną dieną e, pereina labai daug žmonių į vieną ir į kitą pusę. Aišku, kad visiems jiems e, norisi, kad e, pasienio kontrolė būtų greitesnė ir veiksmingesnė. Tad teikia, reikia atsižvelgti į nacionalinės e, atvykimo išvykimo sistemas. E, mes rengėme kolegoms dokumentą apie padėtį Suomijoje. Esu dėkinga tiems suomiams, kurie mums organizavo tą kelionę. Susitikome su daugybė žmonių, apsilankėme daugybėje vietų, uždavėme galybę klausimų ir gavome daugybę atsakymų. Jeigu negalėjome vietoj tų atsakymų sulaukti, tai e, sulaukėme jų vėliau. Ir be, be abejonės, kad tai labai didelis indėlis į mūsų pranešimus. Mes uh, sveikiname komisijos e, pasiryžimą atlikti tą studiją, kaip ponas Enčių jau ir paminėjo, ji turi prisidėti prie bandomųjų projektų visoje virtinėje valstybių narių. Mums dar lieka labai daug neatsakytų klausimų, ypatingai kai e, kalbame apie tų sistemų įgyvendinimą. Taip pat svarstome galimybės, kaip mums savo tikslų galima būtų pasiekti veiksmingiau. Keliame klausimą, ar reikia mums iš tikrųjų naujos sistemos, naujo duomenų rinkimo mechanizmo. Visą tai klausimai, kuriuos ta studija ir turėtų apžvelgti. Ir e, iš tikrųjų, e, mums norėtųsi, kad parlamentas e, būtų, į parlamentą būtų žiūrima kaip į lygiavertį partnerį įstatymo leidyboje. Žinau, kad taryba svarstys tuos klausimus neužilgo äh, werden wir sicherlich auch vasario 7 ir labai neparankus metas, nes mes visi būsime Strasbūre. Tad reikėtų mums pagalvoti apie galimybę sustikti su komisijos atstovais iki tos datos ir tada jau galėtume jau pradėti kalbėti su taryba. E, ši studija ne, neturėtų nulemti, ar mes pasirinksime, ar atmesime pažangių sienų paketą. Tiesiog eina kalba apie tam tikrą pagrindą naujų sistemų kūrimui, apie tai, ar galime išsklaidyti tuos būkštavimus, kurių turime ir mes, ir kai kurie kiti dėl šių pasiūlymų. Ir jeigu nepavyks tų būkštavimų išsklaidyti, tai visa ta programa. paliks neįgyvendinta. Taip, mums reikia išmoningų pasienio kontrolės sistemų. E, Suomija tai aiškiai pademonstravo. Iš tikrųjų, pasų štampavimas priklauso pereitam amžiui. E, Reikia naujų sistemų, reikia apdoroti žmonių dokumentus labai greitai, nes e, keleivių srautai e, iš, auga taip greitai, kad greitai e, įvykiai pralenks mūsų pastangas, taigi mums reikia automatizuotos pasienio kontrolės sistemos. Yra daugybė klausimų, kokius duomenys turėtume rinkti, ar turėtume rinkti jų piršto atspaudus, e, skanuoti akių rainelę. Mm, Lankydamėsi Skipol oro uoste matėme ir e, dar pažangesnių, toliau siekiančių planų, negu kad dabar egzistuojančios sistemos. Uh, Tad e, reikia galvoti, ar turėtume galvoti apie status quo, kaip dabar yra, ar turėtume žvelgti į ateitį, nuspėjant, e, ką reikės įgyvendinti ateityje, nes e, antraip iki tol, kai mes pasirašysime, patvirtinsime tą dokumentų paketą, jie jau gali būti pasenę. Vadinasi, turime galvoti, kur link juda technologijos ir neatsilikti, išlikti moderniems. E, turiu paminėti, kad šiuo metu turime 13 Šengeno zonas valstybių narių, jos turi kiekviena atskiras atvykimo išvykimo sistemas. Čia ir prioritetas turėtų tekti tam tikro bendradarbiavimo tinklo e, skatinimui. E, e, Suomijoje, pavyzdžiui, mums buvo akcentuota, kad e, nors žmonės yra fiksuojami, atvykdami, bet neaišku, ką jie daro po to, kada jie išvyksta iš Suomijos. Vadinasi, mums reikia kažkokios sistemas, kuri leistų atsekti tų žmonių judėjimą. E, taigi, 13 Šengeno valstybių, 13 skirtingų atvykimo išvykimo sistemų ir turime klausti savęs, ar tos valstybės narės yra pasirengusios pereiti prie bendros sistemos. Dabartinės esančios sistemos nebūtinai gali tarpusavyje saveikauti, ar galima to pasiekti. Tai klausimas, aš pamenu, prieš ketveris metus rengiau pranešimą apie apmokamus kelius E, turime e, kelių apmokesnimo sistemas, kurios buvo sukurtos atskirai viena nuo kitos ir iš tikrųjų padaryti taip, kad jos dėrėtų tarpusavį yra Heraklio žygio masto užduotis. Nuo mūsų paskutinio posėdžių įvyko nemažai diskusijų, kurios aiškiai rodo, kad mums reikia tos atvykimo, išvykimo naujoviškos sistemos, e, akmens amžiaus e, laikų pasų štampavimas e, yra jau praeities dalykas. Na ir pasinaudodami studiją, bandomaisiais projektais mes turime užtikrinti, kad uh, žengsime drauge su pačia naujausia technologija. Daugybė dalykų dar ga, turi būti išsiaiškinta, įvertintos sąnaudos. E, tai bus problematiška, nes valstybių narių finansai nėra patys sėkmingiausi, duomenų apsaugos dalykai, e, Ir pagrindinių teisių apsaugos dalykai yra būtent tie dalykai, kurie daugiausiai aptarinėjami šešėlinių pranešėjų, ypač kai kalbame apie naujų biometrinių duomenų rinkimą. Komisija, žinoma, neišvengiamai e, turi tikėtis e, tam tikro klausimų sąrašo iš mūsų ir mes artėjant e, sustikimui su taryba vasario 7 gali tikėtis nemažai aptarimų apie tuos dalykus su mumis. Kalbant apie datą, kuri numatyta e, reikalų aptarimui vasario mėnesį taryboje, aš siūlyčiau, kad e, mūsų sekretariatas komisijai nusiųstų mūsų komiteto darbo grafiką. Tarsi kol kas mes dirbame paslaptyje. Labadiena visiems. Aš Esu iš e, komisijos atitinkamo direktorato ir anksčiau dirbau su Eurodeku ir SIS-2 sistemomis. Taigi daug žinau apie tai, kokia sudėtinga prieš mus yra užduotis. Todėl na, labai atsargiai vertinčiau tai, kas mūsų dar laukia. Komisija, aišku, sveikina tai, kad yra daug dėmesio e, skirta šiam dokumentų rinkiniu Europos parlamente. Trumpai galiu pasakyti, kad išklausiau tai, ką pasakė pranešėjai ir galiu tik tai pritarti tam, kas buvo pasakyta. Galiu tik tai patvirtinti mūsų ketinimus, kad ketiname kiek įmanoma atsižvelgti į pateiktus pakeitimus. Taip pat ir atsižvelgti į pasiūlymą dėl studijos. Kalbant apie komisijos prerogatyvos, tai aišku, mes turime um, atkreipti dėmesį į tai, ką sako taryba ir Europos parlamentas, jeigu norime siekti pažangos e, teisės akto atžvilgių ir būtent to mes sieksime. Kaip ponė Somer sakė, labai svarbu siekti tos pažangos dabar. Antraip mes negalėsime tinkamai administruoti mūsų sienų ateityje. Turiu pasakyti, kad aš pradėjau darbą šiuo klausimu tik tai pereitą savaitę bet priimsiu domėną, kas buvo pasakyta pirmininkės dėl susitikimo datos, kad pasirinkta data ne pati tinkamiausia ir vengsime tokių klaidų ateityje. Mes pasakėme, kad norime susitikti su pranešėjais, organizuoti tuo, tų susitikimų e, kiek reikia. E, prieš vasario 7 susitikimą. Ir kaip aš suprantu, vasario 7, 7 susitikimas bus techninio pobūdžio. Tikrai tuo metu nebus kalbama apie politinius dalykus. Apie tai bus kalbama vėliau atsižvelgiant į institucijų E, prerogatyvas. Taigi tai nebus metų įvykis, po kurio nieko nevyks. Ne, bus ir kitų galimybių, kur Europos parlamentas galės susisiekti su mumis, pakalbėti apie studiją, jos turinį. Ir pagaliau, kai jau bus aiškesnės, aiškesnės studijos apriptis, uh, E, mes galėsime į diskusijas įtraukti ir tarybą, ir parlamentą. Jūs prašėte kalbėti trumpai, taigi iš esmės galiu tik tai pakartoti, kad pritariu tam, kas buvo pasakyta. Norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus - į sąnaudas. Akivaizdu, kad reikia įvertinti susidariusią situaciją, į finansinę situaciją skirtus biudžetus. Taip pat reikia atkreipti dėmesį ir tai, kad na, yra vis naujų pokyčių valstybėse narėse. Valstybės narės pereina prie automatizuotos sien, sienų kontrolės sistemos. Ir mums labai svarbu užtikrinti, kad vėliau tos sistemos galėtų būti panaudotos kuriant tą bendrą sistemą. Taigi tiek būtų iš mano pusės. Ačiū ponui Polui. Nežinau, ar reikėčiau pasveikinti jūsų naujomis pareigomis ir palinkėti jums daug ištvermės. O dabar tarybos vardu ponas Takatalydis. Ačiū pirmininkė. Labadiena visiems, ačiū už suteiktą žodį norėčiau kalbėti savo gimtają kalbą. Tai yra graikiškai. Norėčiau Jums pristatyti e, darbus, kurie šiuo metu yra vykdomi taryboje. Kaip greičiausiai žinote, komisijos kolegija pereitą kovą patvirtino šiuos dokumentus, o dabar yra e, šie dokumentai iš esmės analizuojami atitinkamuose e, darbo grupėse taryboje. Taryba jau susisiekė, e, tiksliau kontaktuoja su Europos parlamentu. Ir nuo mūsų pirmininkavimo metu jau buvo organizuoti du E, susitikimai šiuo klausimu ir e, diskusijų metu mes bandėme įsiaiškinti, koks požiūris būtų tinkamiausias, kad mes galėtumėm toliau pasistumėti dėl pažangaus sienų valdymo dokumentų rinkinio. Pirmininkaujantį šalis pristatė savo požiūrį ir planus kaip būtų galima toliau dirbti su komisijos pasiūlymais, kurie jums yra pažįstami. Taip pat mes priemėme domėjant tuos komentarus ir pasiūlymus, kuriuos pateikė valstybės narės. Toliau mes ketiname organizuoti tolesnės diskusijas, kad mm, dokumentų rinkinys būtų patvirtintas koreper lygmeniu. Taigi tokia yra situacija šiuo metu taryboje ir galiu tiesiog pritarti tam, kas buvo pasakyta iki šiol. Niekas e, nenori paneigti Europos parlamento vaidmens bendro sprendimo procedūroje, nes e, mūsų darbas yra bendras, mes siekiame tų pačių tikslų. Taigi tiek būtų iš mano pusės. Ačiū. Dar yra trys asmenys norintys pasisakyti. Ponas Koelio. Iš viso dabar yra keturi e, kalbėtojai. Pirmasis ponas Kirkopas. Uh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti kelis dalykus šio klausimu. Pirmiausiai norėčiau išreikšti savo pritarimą šią iniciatyvą, ji labai svarbi. Norėčiau būti įsitikinęs ir ponė Somer pristatė vizitus ir norėčiau, kad būtų remiamasi tų asmenų patirtimi, kurie dirba prie pažangaus sienų valdymo dokumento rinkinio. Ir reikėtų panagrinėti situaciją prie JAV ir Kanados sienos, nes yra daug panašių bruožų, nes apskritai šis požiūris yra tinkamas, sėkmingas, bet šiuo metu man kelia susirūpinimą technologijos ir jų naudojimas. Taigi klausimas yra susijęs su naujųjų technologijų trūkumas ir netinkamu veikimu ir, kaip žinome, e, tai dėl to atsiranda labai didelių išlaidų ir laimi tik tai tie, kas kuria programinę įrangą. Taigi e, labai svarbu užtikrinti, kad neįtume tuo keliu, kai bus išleista daug lėšų, padaryta daug klaidų, e, juk atvykimo ir išvykimo sistema e, turi remtis ir popieriniais dokumentais, juk tai įrodyta. Ta sistema yra pasiteisinusi. E, su kompiuterių pagalba labai dažnai padaromos didelės klaidos ir atrodo, kad niekas nėra kompetentingas ir neturi pakankamai patirties, kad galėtų užtaisyti tas klaidas. Taigi, pirmininkė, noriu pasakyti du dalykus. Ar tikrai pakankamai išnagrinėjome kitų patirtį, o antra, ar iš tikrųjų užtikrinsime pakankamą budrumą naudojantis technologijomis, kad e, nes, netrodytume labai kvailai, kaip kartais yra nutikę praeitie. Ačiū toliau, ponė Giler. Dėkoju. Tikrai ir tarybos, ir komisijos nariai teigia, kad atsižvelgs į komisijų, į parlamento nuomonę. Na, mes žinome, ką tokios kalbos reiškia. Norėčiau priminti, kad mes, Europos parlamento nariai ir lybė komiteto nariai, e, galime pritarti šio teisėkuros projekto atidėjimui, tik jeigu darysime prielaidą, kad turi būti atlikta e, studija, į kurią e, reikia atsižvelgti. Priešingų atveju galime dirbti su šiuo teisėkuros projektu ir pasižiūrėti, kuo viskas baigsis. Jeigu Taigi atsiž... siūlau rimtai atsižvelgti į parlamento nuomonę. Ponas Boratinskė, jeigu teisingai pasakiau pavardę, teigia, kad, bus, kad tie asmenys neturėtų būti laikomi stebėtojais. Komisija e, regis bendradarbiauja su taryba, tačiau ne su Europos parlamentu buvo teikta, kad komisija su taryba yra surengusios ne vieną susitikimą ir posėdį. Ponas Boratinski teigė, kad e, sausio 15-17 dienomis bus persiųstas dokumentas apie atliktą studiją ir jis bus pateiktas Europos parlamento nariams. Tačiau mes, netaip kaip valstybės narės, niekada negavome tokio dokumento ir norime, kad situacija būtų užtaisyta kuo skubiau. Komisijos atstovas taip pat mus pakvietė į pirmą posėdį dėl nuomonės išsakymo rengiant šį, šią galimybių studiją. Tai atrodo labai techniška parlamentas norėtų atlikti pagrindinį vaidmenį, e, dirbant prie pažangaus sienų valdymo dokumento rinkinio. Taigi, e, Tas susitikimas suplanuotas penktadienį, Strasbūro savaitę ir mes negalėsime dalyvauti tame posėdėje, taigi siūlome pakeisti datą. Taip pat tikimės, kad jūs tikrai atsižvelgsite į parlamento poziciją ir galimybės. Na, kokios dar problemos? Mes e, atsiuntėme jums e, tai, į ką svarbu atsižvelgti. Yra pasiūlymas ir e, iš žmogaus teisių srityje atlikto poveikio vertinimo. Mes norime susitelkti ne į vieną sprendimą, bet į vairias galimybės ir netechnologinės, kad atvykimo išvykimo funkcija būtų įtraukta į vis. Taigi prašome atsižvelgti į šiuos konkrečius prašymus. Ir, ir mūsų komitetu ir parlamentui labai svarbu laikytis šios pozicijos. Ir mūsų pranešėjai nusiuntė laišką komisijai, tai labai svarbu žingsnis, bet jeigu komisija tinkamai neatsakys į tą laišką, tai mes imsimės atitinkamų priemonių, kreipsimės į koordinatorius ir tikiuosi kolegos pritars tokiems žingsniams. Nes tai bus daroma mūsų visų interesų, jeigu komisija laiku neatsilieps ir neatsakys į mūsų prašymui. E, norėčiau pasveikinti jūs e, pradėjus eiti šias pareigas, suprantu, kad nelengva bet tikiuosi, kad atsiliepsite į mūsų prašymus. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponas Koelio. Dėkoju. Pirmininkė, sveikinu studiją. Iš tikrųjų, mums reikia jos. Sutinku su kolegė, kad informacijos mums trūksta ir prieš parlamentui priimant sprendimus tos studijos mums reikia. Taip pat aš labai tikiuosi, kad tai, ką sakė komisija, kad jie atsižvelgs į praeities pamokas, yra labai svarbu. Aš e, pritariu pono Ensijų pozicijai ir požiūriui. E, ir aš sutinku su ponė Somer, kada jinai sakė, kad e, ta studija neturėtų lemti taip ar ne, bet verčiau turėtų iškelti mūsų laukiančias problemas. Aš manau, kad yra keturi klausimai, į kuriuos turėtų studija atsakyti. Pirma, ką mes gausime, nes nuo pat pradžios atrodo nėra aišku, ką mums atneš tas e, pažangių sienų dokumentų paketas. Tad mums reikia suvokti, kokią tikrąją pridedamąją vertę atneš naujoji sistema. Kita problema yra sąnaudos, išlaidos ir aš čia kalbu apie realias sąnaudas. Žinome pirmuosius skaičius, jie yra didžiuliai mano nuomonė, bet atsižvelgiant į SIS 2 patirtį, mes e, galime iškart pasakyti, kad e, pirmosius paskaičiavimus mes visada žinome, bet galutinių skaičių niekada nežinome. Vadinasi, čia mums taip pat reikia ne vien tik pirmųjų skaičių, bet ir suvokti, kokią riziką atneš galutinė projekto kaina. Trečioji problema yra duomenų apsauga. Pone Somer kalbėjo apie naujas technologijas. Taip jos atveria sienos, bet taip pat kelia ir grėsmes. Ir e, šito klausimo negalime laikyti antrailiu, jis yra pirma eilis ir turi labai rimtai būti sprendžiamas. Ir pagaliau uh, sąsajos tarp europinių struktūrų ir valstybių narių. Ką pasiliksime Europos lygių, kokia bus europinė struktūra ir e, kaip e, ją parems e, sąsajos ir bendradarbiavimas su nacionalinėmis duomenų bazėmis. Taigi aš tikiuosi iš studijos atsakymų bent jau į tuos keturis klausimus. Ta prasme, kad mes galėtume pažiūrėti, kas gerai, kas blogai, kas yra garantuota, kas daugiau rizikinga ir tokiu būdu gauti daugiau peno pamastymams, nes kol kas, e, kol turime tiek daug abejonių, bet kuri informacija mums yra labai naudinga. Dėkoju. Paskutinis kalbėtojų sąraše, paskutinė kalbėtojų sąraše esu aš pati. Noriu padėkoti pranešėjams už tai, kaip jie ėmėsi šio darbo. Iš tikrųjų, studija turės pateikti daugiau informacijos. Man asmeniškai tai klausimas yra taip ar ne kol kas. Ir kai gausime daugiau informacijos, tai žinoma, toliau dirbti galėsime labiau pasirengę. Aš turiu keletą klausimų komisijai. Aš pritariu pono Kirkopo išsakytoms abejonėms. Dar man norėtųsi pamatyti bent vieną mega infrastruktūros projektą, kuris būtų buvęs įgyvendintas visiškai be trikdžių. E, Taip, reikia atsižvelgti į tai, ką turėjome praeitie, turime taip pat e, pasižiūrėti į tai, ką kiti daro. Buvo paminėta JAV Kanados siena, bet kiek aš žinau, nei viena iš tų sistemų neveikia šimtaprocentiniu efektyvumu. E, konkrečiai JAV JAV sistema buvo kuriama su didžiuliais sunkumais. E, mes kol kas nesugebame e, apginti parlamento, šio parlamento nuo paprasto e, hakerio išpolių panaudojant nešiojamai kompiuterį. Taigi studijoje mes turime turėti palyginimus ir pagrindimus ir užtikrinimus, kaip mes išvengsime tų kliučių, ar spastų, kurių nesugebėjo išvengti amerikiečiai. E, buvo paminėti bandomieji projektai. Man labai įdomu, kokius e, projektus e, jūs čia turite galvoje. Pavyzdžiui, vienoje valstybėje narėje dabar yra bandomasis projektas, kurio aš visiškai, kuriam aš visiškai nepritariu. Tai yra keliaivių duomenų rinkimas nacionalinių lygmenių. Tad man norėtųsi žinoti, apie kokius bandomosios projektus yra kalba. Buvo paminėta, kad prie sienų jaučiamas spaudimas ir būtent dėl to valstybės narės to nori, bet gali būti ir kitų priežasčių. Ir jeigu mes ketiname išleisti tiek daug pinigų, aš norėčiau iš komisijos gauti apžvalgą tų, kas iš to išloštų, kokios pramonės šakos teiktų tada įrangą ir paslaugas, e, e, norėtųsi žinoti, kokie lobistai to siekia, e, kokie finansiniai interesai slepiasi už viso to. Pavyzdžiui, turbūt aišku, kad būtent JAV tam e, tikros įmonės e, tikisi tai atlikti ir aš labai norėčiau, kad kai e, kalbame apie tokių sistemų įdėgymą, tai nebus pavesta įmonėms, kurios nėra ES jurisdikcijoje. Tad man reikia apžvalgos tokių įmonių, e, su kuriomis jūs kalbatės, jų nėra dešimtys tūkstančių pasaulyje, yra tik tai keletas, kurios sugebėtų sukurti tokią dydžią sistemą. Norėčiau sužinoti, kas jos yra, ką jūs su jais kalbatės, norėčiau žinoti, ar yra kokiu nors finansinių interesų ir kur jos yra įsteigtos, įsisteigusios teisiškai. Ar pranešėjai sutiktų, jeigu dabar komisijos paprašytume atsakyti į klausimus, o paskui suteiktume žodį jums? Ačiū. Norėčiau atsakyti į pono Kirkofo klausimą. Taip, Mes žinome apie sistemas, kurios egzistuoja visame pasaulyje ir mm, kurios yra panašios į tas, kurios dabar yra siūlomos pagal pažangaus sienų valdymo dokumento rinkinį, kai dėl JAF ir Kanados taikomos sistemos aš pats e, asmeniškai su jie susipažinau, tačiau sunku lyginti situaciją prie JAF ir Kanados sienos ir ES kadangi JAV ir Kanada turi tiesiog keistis duomenimis pagal atitinkamą saugos susitarimą, kuris buvo pasirašytas e, pereitais metais. Ir mūsų kontekste. E, nežinau, kaip būtų vykdomas e, pasikeitimas e, duomenimis su tokiomis šalimis kaip Baltarusija. Taigi, mes negalime palyginti situacijos ES su JAF ir Kanada. Tačiau tai darome, mes įvertinome, kokie pasirinkti sprendimai buvo, kokios klaidos padarytos siekiant tų pačių klaidų išvengti ES. Bendro pobūdžio pastaba apie informacinės e, sistemas, e, su jomis e, dėl kokie trūkumai dėl jų kilo. Aš galiu pasakyti, kad pavyzdžiui dėl Eurodac buvo įgyvendinimas laiku ir sutilpome į iš anksto nustatytą e, na, biudžetą. Vienoje šalyje na, kilo problemų, bet projektas buvo gyvendintas laiku. Dėl SIS-2 taip pat laikėmės nustatytų grafikų ir dėja galutinis rezultatas netitiko to, kas iš mūsų buvo reikalavimo pradžioje. Taigi Aš e, nekvestionuoju to, kad sudėtinga įgyvendinti tokio pobūdžio projektus laiku ir sutilpti nustatytą e, biudžetą. Bet tai nereiškia, kad šis projektas iš anksto yra pasmerktas. E, E, kaip e, sako ponas Kirkofas, dėl tokių sistemų greičiausiai kils problemų, tačiau tikėkime, kad tos klaidos, kurias mes padarysime, nebus tokios kaip praeitįje. Dėl ponios Keller. E, mes atsakėme į jūsų minėtus laiškus. Ir kai aš tik tai pradėjau dirbti pereitą savaitę, uh, Ehm, gavau nurodymą atsakyti už į ehm, išplatintus laiškus. Jeigu tai nebuvo padaryta, aš pasistengsiu išsiaiškinti situaciją. Dėl vasario 7 renginio aš stengiausi pakeisti ehm, renginį, organizuoti į kitą dieną, dėja nieko negaliu pakeisti susidariusioje situacijoje. Juolab, kad tai yra tik tai techninis susitikimas, kuriame e, dalyvaus e, valstybių narių ekspertai. Ten bus kalbama apie biometri, biometrinius duomenis, rinksime informaciją apie tai, kas iki šiol buvo padaryta valstybėse narėse nacionaliniu lygmeniu. Tai yra E, neuždaras posėdis, jūs galite jame dalyvauti ir suprantu, kad jums galbūt asmeniškai bus sunku dalyvauti, bet galite siūsti savo asistentus, o ateityje tokio pobūdžio susitikimai tikrai bus na, organizuojami atsižvelgiant ir į e, Europos parlamento situaciją. Dėl pono Koelijos pasisakymo. Taip, viena iš mm, E, vienas iš dalykų, su kuriuo mes susipažinome gyvenime SIS 2, e, yra tai, kad ne visada e, žinome galutinį iš anksto rezultatą, kai pradedame gyvendinti projektą. Būtent tam tikslui ir yra organizuojama studija. Kol kas nežinau, na, kokia bus ta studija, nes mes dar tik tai daramės dėl jos apriepties. Kai jau susitarsime dėl studijos apriepties, tada jau ir galėsime na, kalbėti apie patį projektą. Mes tikrai nenorime kurti kažkokio prototipo. Studijos metu mes tiesiog testuosime tam tikras prielaidas, kurios bus susijusios su biometriniais dalykais, kitais praktiniais dalykais, ar vienas ar kitas dalykas yra įmanomas praktikoje. Viskas prik... ir mm, ar bus galima vieną ar kitą dalyką įgyvendinti. Tai paaiškės, pavyzdžiui, studijos metu ir pažiūrėsime, gal vienoje šalyje bus galima vieną ar pasiūlymą ar kitą įgyvendinti ir pažiūrėti, ar jie pasiteisintų. Taigi mes norime E, parengti tokį pasiūlymą, kuris galėtų būti gyvendintas praktikoje ir tikrai mm, nenorime imtis veiksmų prieš įsiaiškinant, ar tie dalykai pasiteisins, kiek jie kainuos ir taip toliau. Galiausiai, dėl jūsų užduotų klausimų, aš galiu pa, tik tai pasakyti, kad nekalbėjau nei su viena įmonė dėl pažangaus sienų valdymo paketo. Taip buvo viena įmonė, kuri prieš keletą metų padėjo mums atlikti poveikio vertinimą, tačiau tai yra e, įprastinis dalykas, tai yra Unisys įmonė, žinoma, informacinių technologijų pasaulyje. Ir galiu tik tai e, pas, jums tik tai paliudyti, kad nebendarbiausime nei su viena įmonė, kuri ir yra susijusi su, pavyzdžiui, Jimtinėmis Amerikos valtimis. Mes taikysime e, viešųjų pirkimų ar konkursų skelbimo taisyklės, kaip ir komisija turėtų elgtis. Dar keletas pastabų e, susijusių su domenų apsauga. Esate teisūs. Uh, Kaip aš suprantu, e, įvertinime, atliekant poveikio įvertinimą, e, buvo priimtos domen ir pagrindinės žmogaus teisės. Jeigu bus e, padaryti kažkokie pakeitimai dokumentų rinkinyje, tada reikės atlikti dar ir papildomą poveikio įvertinimą dėl žmogaus teisų. Ačiū iš ties e, renkantis operatorių reikės tai atsižvelgti, bet ir reikės atsižvelgti į duomenų apsaugos teisės aktus. E, dabar žodis pranešėjams. Pone Somer, pirmoji. Ačiū. Atvirai pasakius, nedaug ką galiu pridurti. Puiku, kad komisija pasirengusi geriau bendradarbiauti. Ir puiku, kad atsižvelgs į datas, kurios tinka ir parlamentui, juk labai svarbu, kad visi teisė kūros kūrėjai galėtų vienodai dalyvauti juk taryba irgi nepatinka, kai jos statusas bendro prieimimo procedūroje yra vadinamas stebėtojo. Taigi ačiū komisijai už visus šiandien išsakytus pažadus. Mes pasistengsime susitarti dėl tinkamesnės datos prieš vasario 7 dieną. Na, mes taip pat įtraukėme į šį darbą šešėlinius pranešėjus iš kitų frakcijų, nes reikia dirbti kuo skaidriau. Mes siekiame tinkamai atsižvelgti į visus, visas abejonės. Dėl pono Kirkov iš tikrųjų mes turime pasižiūrėti, kokia situacija kitose šalyse. Ir tai pasienis tarp JAV ir su JAV ir Kanada yra svarbus. Pastebėjimas buvo irgi labai tinkamas, juk šimtų procentų negalima šios situacijos sulyginti su situacija Europoje. Bet ponas Insium bus visiškai pasirengęs, gal nebūtinai vykti į JAV, bet galbūt bus galima susipažinti su situacija kitose šalyse Europos Sąjungoje ir bus galima padaryti tai iki rinkimų. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad apsilankiau pasienyje tarp JAV, su JAV ir Kanada ir ES e, delegacija Kanadoje e, vyko į tą kelionę ir nedaug ką dabar galėčiau pridurti. Norėčiau padėkoti komisijai. Manau, kad jau išsiaiškinome visus e, dalykus, visus aptarime darbus, kuriuos turime atlikti. Puiku, kad komisija E, pritarė tam, kad mūsų parlamento vaidmuo yra kaip vieno, vienos iš teisėkūros institucijų, o ne stebėtojo. E, komisija dar turi pateikti konkrečių atsakymų. Pone Zomer, ačiū Jums. Jūs puikiai supratote mūsų tikslą, e, kalbant apie pažangų sienų valdymą, parengti, tink, tinkamai tam pasirengti. Taip pat galėčiau pasakyti, kad man akivaizdu, kad pažangių sienų ateitis vis dar neaiški. Taip, Ačiū, taigi baigėsi mūsų posėdis, kitas posėdis vyks kitą ketvirtadienį ir tai bus sausio 30 diena, posėdis vyks nuo 9 valandos, o kitas vyks pirmadienį nuo 7 iki 9 Strasbūre. Ponas Brons, jeigu nesuklydau, jeigu taip tai iš anksto atsiprašau, E, tas posėdis, kuris vyks sausio 30 dieną, nebuvo įtrauktas į posėdžių tvarkaraštį. Jeigu taip, tai norėčiau pasakyti, kad e, E, netinka renkti posėdžius, e, jeigu jie iš anksto nesuplanuoti, nes tuomet mažai narių dalyvaus. Taip pat negerai renkti posėdžius tik pusdieniui, nes man labai sunku atskristi į posėdį. Mano skrydis kainuoja 800 svarų. Ir Ir juo labiau, kad ne, nežinau ir ar bus išrinktas, tai svarbu ir kitiems nariams. Pone Somera. Norėčiau išreikšti susirūpinimą dėl to, kad vis daugiau komiteto posėdžių vyksta Strasbūrė. Atrodo, kad jau tai tampa įpročiu mūsų komitetui norėčiau pabrėžti, kad ne taip turėtų būti. Mano nuomonė, Strasbūrė apskritai neturėtų būti rengiami komiteto posėdžiai, nebent yra ypatingos aplinkybės. Ir regis, kad tokie posėdžiai tampa taisyklė, norėčiau pasipriešinti tam ir pasakyti, kad reikia pakeisti situaciją. Ačiū. Man atrodo, kad lybę komiteto posėdžių planavimą reikia pagerinti, nes viena vertus atsiranda nauji posėdžiai ir tikrai tų posėdžių daug, o kita vertus susidaro įspūdis, kad tas laikas, kuris, kurį turime, netinkamai išnaudojamas. Štai ir šiandien, ir vakar Ir aš asmeniškai irgi esu visiškai sutrikusi, e, nes gaunu labai daug elektroninių laiškų įvairiausių posėdžių, kurie sutrumpinami, atšaukiami, pakeičiami. Ir štai šį rytį e, atrodė, kad 9 valandą posėdis prasidės, prasidėjo be 15.10, taigi iš tų vieno tai buvo vienas iš tų laiškų, iš daugelio laiškų, kuriuos gauname, bet mes tikrai esame labai užsieimę ir reikia informuoti ir komiteto pirmininką, ir sekretoriato vadovą paprašyti dirbti geriau. Visiškai tam pritariu. Taigi mūsų posėdis baigėsi, pirmininkė dėkoja vertėjams ir iki pasimatymo kitą savaitę.